So, wir kommen zu den Stimmerklärungen. Dabar pereisime prie balsavimų paaiškinimų. Ir kaip visada noriu paprašyti kolegų tų, kurie išeina iš posėdžių salės, tai padaryti tyliai. Jeigu neketinate dalyvauti balsavimo paaiškinime, kviečiu visus laikytis tylos, kad tie, kurie ketina kalbėti, galėtų tai padaryti tinkamai. Na, o tie, kurie lieka salėje ir ketina diskutuoti privačiai, tų norėčiau paprašyti palikti salę. Pasiliekime porą minučių iki balsavimo paaiškinimo procedūros pradžios. Also, wir kommen nun zu, zu den Erklärungen zur Abstimmung. Na kągi, balsavimo motyvų aiškinimas dabar prasidės ir turiu pasakyti, kad labai daug gavau prašymų dėl balsavimo motyvų paaiškinimo galimybės, tačiau dėja visų pagėdaujančių norų nepatenkinsiu. Mes turime 45 minutės ir nelgiau, nes turime pasirenkti tolesniai sesijai, kuri prasidės 15 valandą. Mes taip pat e, siūlome tiems, kurie nespės pasisakyti, pateikti savo motyvų balsavimo motyvų paaiškinimą raštu. Ir pasisakys ponas Armand ponė pirmininkė. Ar mes čia parlamente, ar moksleivių sueigoje? Aš turiu galvoje keletas dalykų. Su Alde ir EPP frakcija mes susitarėme dėl balsavimo, tačiau visiškai neaišku, kas vyko paskutinę minutę. O dėl uh, padėties, humanitarnės padėties Jemene, tai yra apgailėtina, kad tos e, dvi frakcijos taip pasielgė ir nepateikė jokio aiškaus paaiškinimo ir privertė visus balsuoti. Bet tikrai, ponia pirmininkė, tokia įvykių eiga anaip tol nėra demokratinė ir reikėtų e, baigti tokią praktiką. Ačiū kolegai Arnoldui. Na, tai nestudentų klubas. Mes čia laikomės demokratinių procesų ir balsavome dėl to, ar reikia balsuoti dėl rezoliucijos. Dauguma pasisakė už tai, kad būtų balsavimas atidėtas. Taigi vadovaujomės daugumos nuomonę. Taigi dabar prašyčiau visų kitų, kurie kalba pasisakyti už arba prieš niekas nenorėjo iš jūsų frakcijos pasisakyti dėl pačio, paties rezoliucijos pasiūlymo. Pone Arnoldai, prašom. Pone pirmininkė, problema ta, kad nebuvo visiškai aišku, dėl ko mes turėjome balsuoti. Aš net nežinau, kaip aš balsavau, ar už ar prieš. Tiesiog buvo visiškai neaiškiai suformuluotas teiginys. Pone Arnoldai, sako pirmininkas. Paprastai Kiekvienoje frakcijoje yra asmuo atsakingas už um, įvykių eigą. Ir jeigu frakcija nepaskiria tokio asmens, tai tada kyla problema, nes kitaip e, buvo galima aiškiai išdėstyti savo nepritarimo nuomonę. Taigi 2015 metų e, padėti Serbijoje, ponas Selinovič. Ačiū. ir prancūzų. Taigi, manome, kad naujas skyrius turės būti atidarytas, diskutuojant bus apie tai, kaip greičiau Serbija galėtų tapti ES nare. Problema ta, kad, kad Rusija ir ES yra tartum tėvas su motina Serbijai. Mes nežinome, kokia yra Serbijos nuomonė apie Rusiją. Tuo tarpu matome, kad ji yra priklausoma nuo Rusijos e, energetikos, pavyzdžiui, klausimais. Reikia nepamiršti, kad Rusija rėmė Serbiją tam, kad būtų galima e, suskaldyti Bosniją ir Hercegoviną. Turime vis dėlto skatinti Serbijos artėjimą prie Europos Sąjungo. Tai reikštų, kad tai šaliai būtų suteikta nauja ateitis. Turime skatinti Europos komisiją E, imtis veiksmų, turime skatinti Serbijos atsiskyrimą nuo Rusijos. Tai yra svarbiausia sąlyga, kad šalis galėtų priartėti prie Europos sąjungos. Dėl to tai yra ir mūsų interesas. Ačiū. Ačiū ponui Selimovičiui, toliau ponas Hanan. Ačiū ponė pirmininko pavaduotojo. Ukrainai gerokai daugiau atsaikėta žmogiškųjų kančių, negu jį gali pakelti. Sergei Plochi teigia, kad nuo 1932 metų, kada Stalinas stiprinai suorganizavo badą, iki šių metų uh, Ukraina yra viena iš papojingiausių vietų žmogui. Nereikia ne, minėti, kad ypač labai nukentėjo uh, Krymo totoriai. Aš, kai lankiausi praėjusią kartą Ukrainoje, susitikinėjau su valdžios atstovais ir man, visą tai aš girdėjau, ką mes matome šioje rezoliucijoje. Tai yra pagrindinių teisų pažeidimai. Kiek rimtai gali Europos parlamentas veikti šios rezoliucijos pagrindu? Tai yra atskiras klausimas. Viskas priklauso nuo to, ką mes remiame, kurią pusę remiame. Aš manau, kad nepakanka vien pasmerkti agresijos, reikia pasižiūrėti, koks yra tas agresorius ir kaip su elgtis. Pona Hanan, nesu tikras, ar jūs pasisakėte dėl Serbijos, kalbėdamas dėl balsavimo motyvų nes bet kuriuo atveju toliau pasisakys ponas Pošpil. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pritariau e, pažangos ataskaitai dėl Serbijos, tai atitinka ne tik Čekijos, bet ir visos ES interesus, jei Serbija prisijungs prie ES. Kita vertus, būtina laikytis ekonominių ir politinių sąlygų, kurios yra nustatytos. Taip, Serbija pašaukė pažangos, bet nepakankamos pažangos a, ne vienoje srityje. Labai svarbu atkreipti būtent į pažangos stoką, kad būtų aišku, kuriuose srityse Serbija turi gerokai padirbėti, kadangi aš teisingumo srityje daug dirbu darbu. Man labai įdomu, kodėl Serbija taip vėluoja įgyventinti teisės viršenybės principą, e, užtikrinti teisminių institucijų ir teisėjų nepriklausomumą, nes tai yra vienas iš kertinių asmenų. Taip pat e, neužtikrina ir e, prokuratūros savarankiško darbo. O kalbant apie Rusiją, tai jeigu Serbija pageidauja e, glaudžiai e, bendradarbiauti su ES ir įsilieti jie, tai turėtų pergalvoti savo santykius su Rusija ir nebepalaikyti tokių tamprių santykių. Ačiū toliau ponas Mamkins. Ačiū, pona pirmininkė, per pastarėjai keletą metų buvo gana sudėtingas laikas ES Serbijos santykiuose. Pilietinis karas, paskiau NATO bombardavo Serbiją, paskiau saliginai santykiai pagerėjo su kaimynais ir tada Serbijai reikėjo pasirinkti tarp ES ir e, Rusijos, tačiau pasirinkimas nebuvo padarytas. Bet kuris iš minėtų įvykių suvaidino savo svarbu vaidmenį Serbijos gyvenimą ir manau, kad ateityje mes matysime tų pasiekmių įtaką. Serbija vykdo nemažai reformų, kad galėtų glaudžiau dirbti su ES socialinėje, ekonominėje ir kitose srityse. Dabartiniu metu Serbija vaidina labai svarbu vaidmenį migracijos krizės kontekste, naudodama savo išteklius prieš Serbijai įstojant į Europos Sąjungą, jai dar reiks išspręsti keletą problemų, tačiau labai sunku man įsivaizduoti Balkanus be Serbijos. Ačiū. Ačiū ponui Mamekinsui, toliau ponas Jar. Ačiū. Pone pirmininkė, aš balsavau už šią pažangos, Serbijos pažangos ataskaitą, nes manau, kad jinai tinkamai parengta ir e, gera priemonė, kuris skatina siekti tolesnės pažangos. Aš manau, kad mes, kai kalbame pažangą, neturime pamiršti ir trūkumų. Nereikia galvoti, kad jų nėra. Ir um, reikia galvoti apie būsimą, apie ateitį, apie tai, kaip gyvens žmonės ateityje. Aiškiai, yra dar ir neiškumų, bet mes e, turi, teigiamai balsuodami tuo pačiu skatiname Serbiją imtis tolesnės pažangos. Ir a, manau, kad reikėtų jau pradėti dėrybas ir pirmajame etape svarstyti tas priemonės, kurias leis Serbijai dar labiau suartėti su Europos Sąjunga. Tikiu, kad tai ne paskutinė pažangos ataskaita, bet manau, kad bendradarbiavimas su Serbija turėtų būti plėtojamas dar toliau. Ir noriu padėkoti pranešėjui už puikiai atliktą darbą. Dėkuoju, ponui Jar. Toliau kalbės ponė Jazloveska. Ačiū, ponė pirmininkė. Be abejo, 2015 metais ES ir Serbijos santykiuose įvyko tikras proveržis. Po trijų metų dėry, buvo pradėtos dėrybos dėl stu, Serbijos stojimo į ES. Ir reikia pasakyti, kad Serbija konstruktyviai sprendžia problemą su kaiminimis šalimis ir būtent dėl to galima buvo pradėti dėrybas dėl atskirų skyrių. Be to, jie padeda mums įveikti migrantų krizę. Bet reikia, reikia pasakyti, kad Serbijos sprendimai apsaugojo mus nuo humanitarnės katastrofos. Be to, reikia pasakyti, kad šalis vis dar stengiasi įveikti vidinius sunkumus. Darybos tik prasidėjo. Yra dar viena problema, kurią reikėtų paminėti, nes dažnai apie ją yra pamirštama. Tai yra tai, kad Serbijos ekonominė padėtis yra labai, labai sudėtinga. Labai daug e, migrantų iš Serbijos vyksta į Švediją, į Norvegiją ir tenai prašo pagalbos. Panašu, kad reikėtų daugiau dėmesio skirti ekonominiai Serbijos patyčiai. Dėkoju, poniai Jež, Ježlovecka. Dabar perėdame prie kito dokumento, prie Kosovo Europos integracijos proceso ir pirmasis kalbėtojas yra ponas Hananas. Prašau. Thank you, Mr. Ačiū, ponė pirmininkė. Dabar aš e, pasirinkau teisingą e, puslapį. Aš kai ką pastebėjau e, ir tai mane labai nustebino, net ir turint mano nuomonę apie ES instituciją. Kosove vyksta šiuo metu didžiuliai korupciniai skandalai, skaitant ir skandalus susijusius su ES pinigais. Kodėl uh, toje šalyje negalim, vis nepavyksta įveikti korupcijos. Ponas Brokas nėra blogas žmogus ir nepaisant to, kad jisai bando nutraukti mano pasisakymą, bet jis vis tiek nėra blogas žmogus ir yra labai daug gerų, kitų gerų žmonių, kurie nori padėti Kosovoj. Bet kažkodėl tie, kas pažydinėja įstatymas, ne yra traukiami atsakomybėn. Taigi, jeigu valdžioje esantis asmenys žinos, kad jie gali nebaudžiamai švaistyti pinigus, tuomet jie taip ir darys. Jie, Kosovui buvo primesta nedemokratinė vyriausybė, kuri be abejo rūpinasi tik savo interesais ir tai yra visiškai natūralu. Ir šį principą iš esmės remia ir Europos Sąjunga. Ir net tokia pozicija leidžia net tokiems žmonėms kaip Elmeras Brokas pasinaudoti to per rinkimus ir užsitikrinti pergalę rinkimuose. Dėkuoju, toliau ponas Pospišil. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš esu iš tų politikų, kurie mano, kad reikia kalbėtis, dėrėtis su Kosovu. Reikia suteikti Kosovui e, ilgalaikę narystės ES perspektyvą, nepaisant to, kad Kosovo dar kol kas nepripažino penkios ES narės. Aš manau, kad ES narystės perspektyva yra būtina, jei mes norime, kad Kosovas būtų demokratiškas, kad jis tvirtintų e, teisės viršinybės principą ir kad sėkmingai plėtotųsi šios šalies ūkis. Aš manau, kad mes turime aiškiai kartu ir pasakyti, kad Kosovas ko gero per kitus 15 metų dar neįstos į ES. Kosovas turėtų įveikti korupciją. Buvo pasakyta, kad nepakankamai aktyviai kovojama su organizuotu nusikalstumu, nepakankamai gerbiama ir gerbiamas ir teisės viršinybės principas, kuris yra labai svarbus. Ir aš manau, kad apie visus, visas šias problemas buvo kalbama rezoliucijoje, todėl aš balsavau už ją. Dėkuoju. Toliau popanas Mamikins. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbėjai kolegos. Mes žinome, kad Kosovas 2008 metais vienašališkai paskelbė apie savo nepriklausomybę ir penkios ES valstybės narės nepripažino šios nepriklausomybės. Yra Aišku, kad Kosovas šiuo metu dar negali tinkamai įgyvendinti visus teisinius reikalavimus, nes pirmiausia, Kosovas turėtų pagerinti santykius su kaimininėmis šalimis, pirmiausia, su Serbija, nes tai šiuo metu yra aktualiausia Kosovo problema. Be to, Kosove yra labai didelis nedarbas. Kosovas yra ir kontrabandininkų pasirinkta tranzito šalis. Ir tai nepadeda mums uh, gerinti santykius su Kosovu ir e, artinti Kosovą prie Europos Sąjungos. Kosovas dar daug ką turi padaryti tam, kad iš tikrųjų taptų nepriklausoma šalimi ir turi pasiraitoti rankovės ir pradėti dirbti jau dabar. Dėkoju, ponui Mamikins, toliau kalbės ponas Jar. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš manau, kad Mes labai gerai sudėliojame tų klausimų, kuriuos nagrinėjame šiandien tvarką. Pirmiausia, kalbėjome apie Serbiją, o dabar kalbame apie Kosovą. ES stengiasi atlikti tarpininko vaidmenį Vakarų Balkanų regione. Ir tai yra svarbu. Svarbu, kad mes suprantame apskritai, kas vyksta regione, suprantame bendrą kontekstą ir norime tarpininkauti, gerinant santykius tarp regiono šalių. Mes remiame Kosovą ir norime padėti jam spręsti problemas santykiuose su Serbija. Kosovas ir Serbija yra dvi atskiros šalis. Ir kas, kas sako, kad mes remiame Kosovą, nepaisant to, kad jame nėra iš tikrai gerai veikiančių da, valstybės institucijų, Ir aš manau, kad mes turėtume ir toliau padėti Kosovui padaryti viską, kad jis užmėgstų konstruktyvius santykius su Serbija. Pone Jaslovecka. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kaip mes jau ir minėjome anksčiau, pirmiausia, reikia suprasti, kad situacija Kosovė yra labai sudėtinga. Viena vertus mes e, žinome apie susitarimą su Belgradu. Ir čia e, yra šiokių tokių teigiamų poslinkių, bet kartu žinome, kad Kosove, Kosovas kenčia nuo įvairiausių patologijų, pavojingų patologijų. Sunkiai sekasi dirbti ir Kosovo nacionaliniai asamblėjai. Bandome e, padėti Kosovui prisitakyti prie Europos standartų, bet paaiškėjo neseniai, kad lėšų skirimą e, buvo susijęs su korupcija. Be to, per e, Kosovo teritoriją e, nuolat keliauja įvairiausio plauko kontrabandininkai. ES turėtų padaryti viską tam, kad padėtų Kosovui. ES negali leisti, kad e, šalia mūsų sienos rastų dar viena žlugusi valstybė. Dėkuoju. Ačiū, poniai Jazloveckai. Toliau Aš norėčiau priminti e, jums ir visiems kitiems, kad e, šiems pasisakymams jūs turite tik vieną minutę, todėl nereikėtų rašyti per nelik ilgos kalbos. Dėkoju. Be abejo, projektas turi būti toks, kad Serbija artėtų prie Europos Sąjungos. Tikiuosi, kad Balkanų valstybės netrukus taps Europos Sąjungos narėmis. Noriu pasakyti, kad uh, normalizavimas dialogo Kosove su serbų mažuma buvo esminis dalykas. Ir tai taip pat turėtų paspartinti ir Kosovo artėjimą prie Europos Sąjungos. Reikėjo numatyti specifinės teisės serbų mažumai Kosove ir taip pat atvirkščiai Kosovo mažumai Serbijoje būtina padaryti viską, kad prisimtų įsipareigojimų būtų laikomasi ir būtina taip pat, kad nebūtų e, trukdoma tiems dalykams, kurie yra suplanuoti. Europos Sąjunga neturi būti naudojamasi spręsti vidaus problemams šalyje. E, politikai turintis jiems tenkančios atsakomybės. Aš sutinku su kolegams, manau, kad abi šalis turi ieškoti sprendimų, kad būtų galima paskatinti Kosovo artėjimą prie ES. Ačiū. Ponui Selimovič, ponui Polčiak žodis. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš asmeniškai esu įsitikinęs, kad Kosovui reikia e, planuoti savo ateitį. Būtent aš parėmiau šį rezoliucijos tekstą, vertinu tą faktą, kad Kosovas e, padarė didžiulę pažangą gerindamas viešasias paslaugas, gerindamas valstybės veikimą, tačiau tebelieka daug problemų, tokių kaip užimt privatumas, taip pat kaip kova su organizuotu nusikalstamumu. Ir tai yra e, tos problemos, kur tiesiog prisiliegusios yra šią, šią šalį. Tiesiog mes kalbame apie šalį, kuri mums yra labai artima, mes apie tai kalbame e, rezoliucijoje, mes ne, turime neleisti, kad ta šalis būtų izoliuota, turime su ja bendradarbiauti, bet turime taip pat įsitikinti, kad ta šalis dalyvaus sprendžiant migrantų krizę ir tarkime savo problemus. Ačiū. Dėkoju kolegai Polčiak, sako pirmininkas. Dabar einame prie kito balsavimo paaiškinimo. Baigėme su Kosovu, o dabar kalbėsime apie situaciją Libijoje. Pono Hanano nebėra ir kviečiu kalbėti pono Pospišil. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Vakar vyksta diskusija dėl Libijos. Aš kalbėjau apie tokį ypatingą fenomeną, e, fenomeną toje šalyje apie europiečių grobimą. Ir čekų pilietis buvo pagrobtas prieš metus ir du mėnesius. Mes neturim laiko aptarti šio konkretaus atveju vakar, dėl to paprašiau žodžių šiandien. Aš paremiu rezoliucijos projektą. Manau, kad jis yra geras, esant tokiai situacijai, kai politinis sutarimas buvo numatytas dar pernai tarp e, konfliktuojančių šalių. Tačiau e, parlamentas, suprakas, atmetė šį, šiuos siūlymus. Tačiau šiaip ar taip ES dabar jau reikia e, kreiptis į abi pusės ir paraginti laikyti susitarimų. Taip pat būtina, kad e, bent trapi taiko situacija būtų sukurta ir laikino vyriausybė turi tai daryti. Priešingo atveju situacija tik blogės. Tikiuosi, kad abi pusės e, veiks būtent e, tą linkmę. Ačiū ponui Pospišil, kolega Mamikins, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dar vieni metai praėjo, kai Libijoje tęsiasi pilietinis karas, smurtas klesti, tūkstančiai žmonių tampa pabėgėliais. Neaišku, ar susitarimai gruodžio 17 dieną pasirašyti padės įgyvendinti su, nutarimus, kurie buvo pasiekti tautų organizacijos ir taip pat e, konfliktuojančių pusių. E, šiaip Libija yra viena iš turtingiausių Afrikos valstybių, viena tvirčiausių regionų valstybių. Turime nepamiršti šiaip ar taip problemų, kurios kilo Kadafio režimo metu. Toje šalyje, nepaisant visko, pragyvenimo standartai, gyvenimo standartai buvo tikrai labai aukšti. Krizė palėtė tą šalį. Siekiama vėl grįžti prie ankstesnio gyvenimo lygio mes turime likti vieningi ir turime padėti Libijai grįžti į civilizuotos valstybės statusą ir kelią. Ačiū. Ačiū kolegai Mamikins ir dabar e, šią temą dar kalbės ponas Jar. Ačiū, ponė pirmininkė. Vokietijoje yra sakoma, kad e, jeigu daroma kažkas priešinga, kas yra e, gera, tai dažnai tai vis, nors nėra gera, bet bent jau ketinimai būna geri, kaip, kaip įvyko ir Libijoje. Prikovoti prieš Kadafį buvo kaip ir geras ketinimas, tačiau kas iš to išėjo, patys matome. Buvo padaryta klaidų, buvo bandoma pakeisti kitą diktatorišką sistemą. Ir mes padarėme didžiulių klaidų šiame procese. Bandėme padėti šaliai atsikratyti diktatūros. Bet tokiu atveju reikia būti šalia, reikia padėti šaliai demokratiškai atsitiesti, reikia turėti partnerį, su kuo kalbėsiesi Libijoje. O Libijos sistema yra grotestiška, nėra tokio dalyko, kurį galime pavadinti pilnavertė valstybė. Gyvenimo standartai smuko labai reikšmingai. Ir Libija nėra geras pavyzdys E, kuris galėtų iliustruoti puikiai ES išorės politiką. Ačiū. Ačiū ponu Jar, sako pirmininkas, baigėme aiškinti balsavimą dėl padėties Libijoje, einame toliau ir kalbėsime apie salų regionus. Pono Hanano nėra, žodis ponui Mamikins, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Pasaulyje da, yra labai daug įvairių salų, vulkaninės kilmės, da, kitos kilmės, kai kurios yra didelės, kai kurios yra mažos ir kai kurios salos, salų ištikliai yra labai riboti. Ir labai sunku saloms yra išgyventi dar dėl to, kad jie dažnai neturi tam reikiamos infrastruktūros, sunku yra palaikyti ryšius su žemynais. Tokių salų esame ir Europos Sąjungoje. Ir todėl aš manau, kad mes turime turėti labai aiškę saloms taikomą politiką ir strategiją. Turime suklasifikuoti visas salas ir nusaky, apibriežti, ką, kaip galima būtų padėti kiekvienai kategorijai. Mums reikia labai aiškios, geros strategijos. Ir Nauro saloje įvyko nelaimė ir gal aš kiek perdėtai apie ją kalbėsiu, bet o, gal sutirštinu spalvas, bet iš tikrųjų mes neišnaudojame viso pagalbos potencialo. Dėkoju. Toliau kalbės pona Stiller. Ačiū, ponė pirmininkė. Salų bendruomenės vaidina gyvybiškai svarbu vaidmenį ir mes privalome pripažinti tai ir padėti jiems. Uh, tvaros energijos ištekliai, čia salos turi didžiulį potencialą. Turime padėti saloms pasinaudoti šiuo potencialu. Škotijos salos Atlanto vandenynė turi geriausias galimybės plėtoti atsinaujinamą energetiką. Toliau švietimas. Prieiga prie švietimo vidutinio ir aukštojo mokslo yra labai svarbu tam, kad uh, tos salos galėtų išgyventi ir galima švietimo paslaugas teikti nuotoliniu būdu. Ir baigdama noriu taip pat pakalbėti apie e, skaitmeninius dalykus. Skaitmeninė, skaitmeninė technologijų plėtra yra būtina tam, kad mes galėtume sukurti bendrąją rinką ir todėl turime padaryti viską, kad ir salų gyventojai galėtų džiaugtis skaitmeninė revoliucija, kurios pasiekimais džiaugiamės visi mes čia. Ir manau, kad mes turime padaryti viską, kad paremtume, paremtume savo bendruomenės. Dėkuoju, toliau ponė Harkin. Pone Pirmkė, man buvo labai malonu pritarti dokumentui, kuriame raginama yra uh, ypatingomis priemonėmis padėti salų bendruomenėms, kai buvo kalbama apie tai, kad reikia kovoti su jų gyventojų skaičių mažinimu, kad reikia tai gerinti prieigą prie įvairių paslaugų. Ir aš noriu pakalbėti apie Išinmor, Išinmor, Išinmar, trys salos, kurios yra vakarų airijos, prie vakarų airijos pakrančių. Susisiekimas su tomis salomis yra labai sudėtingas. Tik vienas lėktuvėlis skraido į tas salas. Tačiau nesiniai buvo nuspręsta, kad tą lėktuvėlį reikia pakeisti sraigtasparniu ir dėl to gyventojai buvo labai nepatenkinti. Ir aš noriu pasakyti, kad ES dokumentuose yra, e, kuriuose kalbama apie, būtinį, apie įsipareigojimą teikti viešasias paslaugas, yra kalbama apie oro vežėją, apie tai, kad turi, oro vežėjas turi užtikrinti susisiekimą. O aš manau, kad ne, e, nevalia pasinaudoti tokių teisų didesniu neaiškumu ir visiškai nepaisyti salų gyventojų norų. Aš manau, kad šią neteisybę reikia ištaisyti. Dėkoju. Baigime pasisakymus dėl salų regionų, o dabar periname prie kito dokumento. Tai yra prie su Europos struktūrinis investicijų fondais susijusių vietų region, vietos regionių valdžios institucijų vaidmens. Panas Vanekins. Europos struktūrinių fondų biudžetas yra 124 milijardai eurų. Iš jo finansuojami vairūs sektoriai užimtumo priemonas ir kitos. Paprastai didžiausias dėmesys yra skiriamas kaimo vietojams, tačiau tiesa ta, kad ir miestams tenka vis didesnis vaidmuo formuojant e, įvairiuose politikos sritise. Jeigu negalvosime apie masinę žmonių migra, emigraciją iš Latvijos, TSF tikrai suteikė galimybę Latvijoje aukti miestams. Ypač daug padaryta skaitmeninimo srityje plėtojant infrastruktūrą ir jam skiriama didžiausia parama. Aš balsavau už šį pranešimą ir tikiu, kad Europos komisija ir toliau suvaidins patys svarbiausia vaidmenis e, vadovaudamas struktūriniams fondas. Ačiū toliau, ponė Stiller. Kai galvojame apie vietos e, valdžią, tai nebejotinai jiems tenka didžiausias vaidmuo ir reikia, jiems reikia ginti turimą turtą ir jį dauginti. Škotijoje pagal nacionalistinę e, vyriausybė yra nacionalistinė vyriausybė sumažino finansavimą ir paramą vietos valdžiai. Ir 500 milijonų svarų buvo planuojama skirti, tačiau vakar Škotijos parlamente buvo siūloma dar kartą mažinti šią paramą, o tai reiškia, kad nukentės pagrindinės socialinės ryties paslaugos. 6 tūkstančiai vaikų Škotijoje nelanko mokyklos arba per anksti pasitraukia iš mokymo proceso ir nemoka net dorai skaityti. Todėl vietos valdžios institucijų vaidmenį reikia stiprinti ir nereikia galvoti, kad jos tas vaidmuo yra kur, menkesnis. Ačiū toliau ponas Polčak. Ačiū ponė pirmininkė. Aš priklausau vienam nacionaliniam aktyviai veikiačiam regioninių ir vietos um, lygių judėjimui, kuris vienyje vietos valdžios institucijas. Nebejotinai, kad savivaldybės vaidina nepaprastai svarbu vaidmenį subsidiarumo įtvirtinimo požiūrių. O subsidiarumas yra vienas iš europinės politikos e, principų. Mes turime nepamiršti, kad be vietos e, plėtros planų reikia galvoti e, pirmiausia apie teritorinio plėtros planus, kurie yra labai svarbus. Ir teritorinis planavimas leidžia įtraukti labai daug susijusių subjektų, bendruomenės, nevyriausybinės organizacijas ir kai kurias taip pat užsitikrinti tam tikrų fondų pagalbą. Kai kurios valstybės narės atsisako tokio požiūrio, tačiau regioninios plėtros atveju teritorinis planavimas yra labai svarbus dalykas ir tokiu liks ateityje. Ačiū Jūs paskui. Toliau Pereisime prie balsavimo motyvų paaiškinimo dėl sisteminių masinių žudinių religinių mažumų, kurias vykdo taip vadinama islamo valstybė. Pona Škirpekas pirmiausia pasisakys. Ačiū, ponia pirmininkė. Džiugu, kad Europos parlamentas šiandieną žengia labai svarbų žingsnį, pasmergdamas tokius masimus žudimus. Žudomi krikščionas ir kitaip, e, kitom religija, kitas religijas išpažįstantis asmenys. Manau, kad mūsų patvirtinta rezoliucija siunčia jiems viltingą žinę, kad niekada nebus taikstomasi su islamo valstybės nusikaltimais. Bet tuo pačiu mes parodome, jog stebime, kas vyksta ir atitinkamai vertinsime pasiekmes. Atskirai noriu atkreipti jūsų dėmesį dėmesį į e, Verčino kan, e, kan, regione susidariusią didžiulę e, labai sudėtingą patirtį. Reikia atidaryti sieną tarp Turkijos ir Kurdų, nes maždaug 2 milijonai žmonių šiuo metu gauna tiekimą tik per vieną Turkijos kurdų pasienio kirtimo postą. O tų postų turi būti daugiau, nes tik taip mes sugebėsime užtikrinti tų dviejų milijonų žmonių gyvybės. Toliau ponas Halveniai. Ačiū, pona pirmininkė, jau buvo minėta, kad jau skersai gerklės stovi visą informaciją apie islamo valstybės vykdomas žudynės. Tai yra saubingi dalykai. Ir šią rezoliuciją turime galimybę padaryti, žengti naudingą žingsnį, kurio nesugebėjome žengti anksčiau Tame regione šalių vyriausybės nesugebėga apginti ypač religinių mažumų ir mes turime parodyti, kaip tai turi būti daroma. Turime patenkinti religinių mažumų lūkesčius, jos tikisi, kad mes padėsime joms apsiginti. Ačiū. Toliau ponas Pošpil. Ačiū, ponė pirmininkė, aš pasisakiau už šią rezoliuciją, nes taip vadinama islamo valstybė pirmiausia nėra valstybė, o tik teroristų grupuota. Ir labai gerai, kad mes aiškiai įvardijome tos grupuotės veiksmus, vadovaudamiesi kriterijais kurie nustatyti po antrojo pasaulinio karo, tai yra nusikaltimas žmogiškumui, karo nusikaltimai. Ir kai bus sutriuškinta, taip vadinama, islamo valstybė, tie, kurie atsakingi už šią žudinės, atsidurs tartautinėme teisme. Kitas dalykas, labai gerai, kad mes pasmerkėme kultūrinių objektų naikinimą ir prekybą tokiais objektai siekiant gauti daugiau pinigų. Tokie asmenys, tie asmenys, kurie naikina kultūrinės vertybės arba neteisėtai prekiauja jomis, taip pat turėtų būti baudžiami. Ačiū kolegai. Dabar kalbės ponas Mamikins, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Nepaisant to, kad ar islamo taisyklių, ar visiškai jas iškraipo, aiškus yra vienas dalykas. E, normalių žmonių aisės gretose nėra. Kalbant apie tai, ką matome artimuosiuose rytuose, tai neturi nieko bendro su žmogiškumu. Musulmonai patys taip pat patiria priespaudą krikščionys, izida ir visi kiti patiria taip pat persekiojimus. Didžiulis pavojus kyla ir pačiam islamui. Reikia pasakyti, kad e, tiesiog naikinami kitokie, tai skatina pabėgėlius rautus. Norėčiau padėkoti tiems, kurie 140 sirams pasiūlė transportą į Slovakiją. Ir tai buvo iš tikrųjų tikrų, iš tikrųjų labai rimtas žingsnis išgelbės šitos žmonės. Ačiū. Ačiū kolegai Mamikins. Dabar žodis poniai Zaborskai, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Tarptautinė teisė turi kriterijus, pagal kuriuos yra nustatoma, ar buvo vykdytas genocidas. Tai yra tie aktai, kurių tikslas yra naikinti religinės ar kultūrinės grupės, sistemingai žudant jiems priklausančius, jiems priklausančius žmonės, e, stengiantis juos sunaikinti fiziškai. Krikščionis ir, kiti, ir kitos mažumos Sirijoje ir Irake patiria būtent tai. Galime sakyti, kad tai yra genocidas. Tai yra pirmas žingsnis į tai, ką yra numatę uh, tarptautinis baudžiamasis, tiksliau, tarptautinis baudžiamasis tribunolas e, turi atlikti tyrimą, nes e, faktai labai rimti. Europos Sąjunga turi sukurti specialias pareigybės ir ten dirbantis asmuo turi viską, kad būtų gerbiamos ir saugomos krikščionių teisės ir gyvybė visame pasaulyje. Būtent ta rezoliucija yra labai svarbus dalykas, tai yra istorinis Europos parlamento tekstas. Ačiū. Ačiū kolegiai Zaborskai. Dabar aptarėme įsis vykdomas religijų mažumų sisteminės masinės žudynės klausimą, o dabar pertrauka visiems skanaus.